toliau glaudžiai bendradarbiautų. Ačiū. Thank you, Mr. Commissioner. Ačiū, pane komisijos nariai. Debatai šią temą baigiami, balsavimas vyks rytoj 12.30. Paskutinis šiandienos darbo atvarkės e, punktas. Pranešimas parengtas pono François Alfonsi. ES makroregioninių strategijų raida - dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač viduržėmio jūros regione. Pradėkime nuo keturių minučių skirtų ponui pranešėjui Alfonsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai pranešimas, kuriame kalbame apie makroregioninių strateginių vystimą ir jų ateities perspektyvas viduržėmio jūros regione, susiduria su visa eilė problemų. Pirmiausia, ateities e, programavimas 2014-2020 metams, pirmiausia, sanglaudos e, ir bendradarbiavimo politika. Makroregioninė strategija prasidėjo prieš trejus metus. Ji atveria naują e, Europos politikos sinergijų kūrimo viduržėmio jūros baseinė potencialą, ar kalbėtume apie upes, ar apie jūras, ar apie pakrančių teritoriją. E, dabar įsivyravus valstybės skolos kriziai, viduržėmio jūros pietinės pakrantės valstybės susiduria su dar daugiau sunkumu, nes jos taip pat išgyvena ir arabų pavasarį. Makroregioninė strategija padidins Europos politikos efektyvumą. Elle apporte une vue d'ensemble et renforce. Ir tai e, prisideda prie strategijų tarp valstybių narių, tarp valstybių bendradarbiavimo ir su ES įstiprinimą. Mes turime skatinti makroregioninių strateginių plėtrą ir siūlome, kad ES komisija ateitie pagerintų savo projektų. Šiame pranešime yra pabrėžiama, kaip svarbu tokį požiūrį taikyti viduržėme jūros regione. Šis regionas yra gyvybiškai svarbus ES ateičiai, todėl mes turėtume e, pragmatiškai ir nuosekliai įgyvendinti komisijos prezidentą poziciją. Mes turėtume įgyvendinti Adrijos jūros ir Jonijos jūros strategiją, kuri įeina į viduržėmio jūros strategiją. Dėl to iš esmės jau yra susitarta ir tai bus pirmasis žingsnis. Lygiai taip pat reikės elgtis ir vakarų viduržėmio jūroje. Geresnis koordinavimas leis sukurti bendrą strategiją viduržėmio jūrai. Europos e, viduržėmio jūros pakrančių sunkumai yra labai dideli, todėl teritorinis bendradarbiavimas yra gyvybiškai svarbus, kad būtų rasti šių problemų tvarų sprendimai. Makroregioninė strategija leistų panaudoti dabar jau turimą biudžetą ta, iki galo, bet reikia ir papildomo finansavimo, reikia naujų projektų, reikia, nereikia naujų fondų. Makroregioninės strategijos leistų sukurti naujus projektus, įtraukiant vietos veikėjus, ar tai kalbėtume apie institucijas, valstybės ar apie regionus. Turėtume galvoti apie daugia sluoksnį valdymą. Pranešimo pabaigoje yra kreipiamas į Europos komisiją ir sakoma, kad Europos komisija turėtų dalintis patirtimi ir kvalifikacija. Ir pirmininkaujantį šalis taip pat turėtų prie to prisidėti per artimiausius mėnesius. Rašydama šį pranešimą aš susitikau su daugeliu žmonių, kuriems e, yra labai rūpėjo, kad būtų pasiekta pažangos makroregioninių strateginių gyvenime prie viduržėmio jūros pakrantės. Tai yra unikali galimybė ir taip mes duosime pozityvų ženklą viduržėmio jūros ateičiai. Nes šis regionas nuo ekonominės krizės kenčia bendrai ir be, dėkoju visiems kolegoms iš regionų plėtros komiteto, ypač šešėliniams pranešėjams. Jie padėjo pagerinti tekstą pakeitimais ir dėkoju kultūros komiteto kolegoms bei užsienio reikalų komiteto kolegoms. Ponas Lavrakos buvo šešėlis prašęs užsienio reikalų komitete, ji nuveikė nepaprastai daug darbo ir dėl to mūsų nuo patikas pranešimas labai pagerėjo. Uh, labai ačiū. Turime penkis norinčius pasisakyti. Puiku. Pradėkime nuo naujo kolegos šį vakarą, ponė Benarap. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, aš e, per man skirtą minučią labėčiau trumpai pasakyti, kad sveikinu gerbiamą pranešėją ir dėkoju, kad jis atsižvelgia į kultūros komiteto nuomonę. Makroregioninė strategija atveria labai įdomių perspektyvų bendradarbiaujant su viduržėme jūros regionu decentralizuotai. E, taip mes galėtume geriau atsižvelgti į regiono problemas. Pastarojo meto įvykiai skatina mus aktyviai gyveninti kaiminystės politiką, ypač jaunimo atžvilgių. Aš savo ruoštų norėčiau išskirti tris punktus. Pirmiausia, bendradarbiavimas jaunimo klausimais ir su jaunimu. ES programos tuo ruoštų turėtų būti įgyvendintos, turime e, palaikyti ryšį su viduržėmio jūros jaunimo tarnyba. Antras dalykas - turime sukurti Europos ir Viduržėmio jūros regiono universitetų tinklą. Taip mes pašalintume kliūtis studentų, mokslininkų ir dėstytojų judėjimui ir e, turėtume palengvinti vizų išdavimą šiuo požiūriu. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir trečias dalykas - švietimo ir mokslinių tyrimų e, kokybė šiame tinkle leistų prisidėti prie e, tokių programų kaip Erasmus Mundus. E, išplėtimui į tą regioną. E, žmonės dalyvaujantis tokiuose Europos programuose turėtų būti, gauti vizas automatiškai. Aš dėkoju ponu Alfonsui už puikų bendradarbiavimą bei kitiems kolegoms, kurie jį paremė. Ačiū. Ten... E, Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Tikau. Ačiū pirmininkė. Leiskite man pabrėžti makroregioninių strategijų svarbą. Jos turėtų būti pagrystos daugiasluoksnių valdymu. Tai užtikrintų vietos ir regioninių institucijų dalyvavimą bei akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės įsipareigojimą tiek rengiant strategijas, tiek jas ir įgyvendinant. Siekiant užtikrinti gerą įgyvendinimą, Mums reikia pasirūpinti, kad būtų sudeltas dėmesys į strategijų prioritetus. Mes raginame komisiją ir tarybą paremti Dunojaus regiono projektą. Jis turi būti nuolat prižiūrimas ir stebimas. 2010 metais parlamentas pareikalavo skirti 1,5 milijonus eurų parengiamiesiams veiksmams, kurių tikslas sutikti, parengti valdysenos struktūrą Dunojaus regiono strategijai įgyvendinti. Ačiū. Pone Kratsa. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti poną Alfonsi, parengus pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti už parengiamąjį darbą. Vyk buvo vykdomos diskusijos su vietos ir regionų institucijomis viduržėme regione. Labai svarbu tai, kad mes aptarėme šį makroregioninių strategijų klausimą. Be papildomų lėšų mes negalėsime skatinti europinių politikos krypčių. Aš norėčiau pabrėžti Adrijos ir Jonijos jūrų projekto iniciatyvą ji yra vykdoma ir aš tikiuosi, kad komisija artimiausių metų teigiamai reaguos, pristatydama strategiją, kurią parems šią iniciatyvą. Tai yra svarbi strategija. Ji yra skirta ir jūrų aspektui. Ir aš tikiuosi, kad tokia strategija galėtų paskatinti kitus regionus viduržėme jūros regione vykdyti panašius projektus. Paskutinis norintis pasisakyti, ketvirtoji kalbėtoja ponia Basesku. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Makro regioninės strategijos e, labai palankiai veikia makroregioninį bendradarbiavimą, todėl kad jos atveria naujas perspektyvas. Tuo pačiu e, jos leidžia geriau koordinuoti strategijos Europa 2020 įgyvendinamą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Baltijos jūros strategiją, nes ji yra labai svarbi sanglodos politikai. Taip pat reikia nepamiršti potencialo pietų Europoje, kurį turime pasino, panaudoti bendradarbiaudami. Makroregioninių strategijų kūrimas viduržėmio jūros regione būtų taip pat žingsnis į priekį, juo labiau, kad viduržėmio jūros regiono šalis turi bendrą istoriją, kultūrą ir tai palankiai vert, veiktų ir atsinaunančio energijos šaltinių panaudojimą. Ačiū. Dabar ponas komisijos narys Kalas su susižavėjimu kalbėjęs apie rytų partnerystę, dabar turbūt įdomiai baigs debatus apie pietus. Taip, savame suprantama, ponė pirmininkė, garbus nariai, Komisija dėkoja ponui Alfonsi už pranešimą dėl Europos makroregioninės strategijos raidos. Dėkojame už susidomėjimą Viduržėmio jūros regionų. Komisija e, suvokia, kad e, svarbu užtikrinti makroregionų politikos kūrimą Viduržėmio jūros regione. E, taip pat komisija suvokia ir sunkumus. Yra E, pasiūlytos trys strategijos, pono Alfonsinė, tai yra e, vakarų, centrinė ir rytų dalies e, makroregioninė strategija, įtraukiant Adrijos ir Jonijos jūros regioną. Šis regionas yra svarbus dėl savo jūrų padėties. Dabar yra įgyvendinamos Baltijos jūros ir Dunojaus baseino strategijos. Komisija palankiai vertina visas strategijas, kurios leidžia regionams ir valstybėms narėms glaudžiau bendradarbiauti arba remiantis makroregioninėmis strategijomis arba kitais instrumentais Komisija palankiai vertina 2011 m. birželio mėnesį taryboje priimtas išvadas, e, skatinančias komisiją kurti ateities makroregioninės strategijas. E, Nesusilpinant tarybos pozicijos dėl ateities makroregioninės strategijos, komisija pasirengusi remti pažangą, kuri galėtų būti padaryta vadovaujantis dabartiniais viduržėmio jūros regiono bendradarbiavimo instrumentais. Kalbant apie, apie kitus svarbus dalykus, pirmiausia, reikalingas įgaliojimas, kurį komisija turėtų suteikti taryba ir pagal kurį būtų galima suformuoti makroregioninius e, strategijas. Taip pat reikalingas